So, Taigi, kolegos, dabar grįžtame prie balsavimo senso. Taigi dabar dėl universalių paslaugų ir vartotojų teisų Harbor pranešimas, bendroji pozicija. Ponas man, ką norite pasakyti? Pone pirmininkė, Aš turiu klausimą dėl tvarkos čia salėje. Prieš pradedant balsuoti, jūs, kai buvo pertraukėlė posėdė padaryta, buvo kai kurie parlamento nariai, kurie čia įvedė į salę vieną kandidatę kuri čia fotografavosi, pasinaudojo tą padėtimi, kad mes čia visi salėje gražiai sėdime ir norėčiau, kad galima būtų kvestionuoti šios kandidatės dalyvavimą čia salėje. Na gerai, pasvarstysime tai vėliau, gal galima. Taip, ponė Doyle, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, dar, prašau taip. Pone pirmininkė, norėčiau dar dėl balsavimo čia, kuris numatytas. Regis, kad mes balsuosime dėl kompromisinio teksto, kurį pateikė komisija, tačiau prieš pradedant balsuoti prieš pradedant balsuoti apie pakeitimus, tačiau prieš, prieš tai turime balsuoti dėl pakeitimų, ar ne? Ypač dėl tų, nes pirmą balsuojame dėl tų pirmiausia, kurie labiausiai nutolsta nuo originalaus teksto. Pavyzdžiui, devin, pagal 19 darbo tvarkos taisyklių straipsnį gal galite pakeisti balsavimo eilę tvarką, kad galėtumėm pirmą balsuoti dėl pakeitimų, nes tai čiagi kalbam apie piliečių teises. Na taigi norėčiau, kad pakeistumėm truputėlį balsavimo tvarką. Pone Dal, jei nematau jokios čia problemos, čia pagal balsavimo sąrašą Harbor pranešimai numatyta, mes vadovausimės to balsavimo sąrašu. Pirmasis blokas - kompromisinis paketas. Ehm, ir teikiu balsavimui šitą pirmąjį bloką. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir iš tikrųjų patvirtinta. Ačiū. Dabar perėsime prie balsavimo. Dėl 20 straipsnio yra keturi pakeitimai. 103 pakeitimas, kas pradedam balsuoti vardinį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. Taigi dabar perėsime prie atitinkamos 103 pakeitimo dalies vėlgi. Vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip, priimta. Toliau. Du pakeitimai. 101, 111, 117, jie identiški, vadinį balsavimą balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir jiems nepritarta. Tuomet balsuosime dėl 102, 112, 118 pakeitimo, taip pat vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Nepritarta. 62, 94, 104 ir 119 identiški pakeitimai vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Nepritarta. Tuome 96, 106, 120 pakeitimai identiški vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir jiems nepritarta. Tuomet atitinkama 103 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 konstatuojimo dalis, atitinkama 103 pakeitimo dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie 26 konsultamosios dalies ir atitinkamo 103 pakeitimo dalies vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 18 pakeitimas vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas dabar baigtas. Mm, atmesta. Dabar 95, 105 ir 114 identiški pakeitimai ir vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Tada patvirtin... patvirt... bendroji pozicija yra patvirtinta tokia, kokia su pakeitimais. Kitas punktas - balsavimas antrajame svarstymė dėl bendrosios pozicijos dėl elektroninių ryšių tinklas ir apsaugos. Tratman pranešimas. Pirmą suteikiu žodį poniai frau präsidentin! Äh, ich äh, habe mich gemeldet weil. ačiū pirmininke aš norėjau pasisakyti nes nepritariu balsavimo tvarkai dėl trautman e, pranešimo ir dėl to norėčiau paaiškinti tą balsavimo tvarką kuri buvo pakeista dėl dešimtojo kompromiso ypač Ir aš tada norėčiau pasisakyti būtent tada, kai bus dėl dešimto kompromiso balsuojame, kad paaiškinčiau. Pirmininkė, ačiū. Taigi dėl dešimto to pakeitimo tada ir pakalbėsime. Dabar pirmasis blokas kompromisinis, balsuojame vardinį balsavimą, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trys pakeitimai. Trečias ir septintas vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Nepritarta. Ir atitinkama pirmojo pakeitimo dalis. Dabar vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. Pone Harms. Pone pirmininkė, aš norėčiau savo frakcijos vardu pasakyti, jog reikėtų pakeisti bas, balsavimo tvarką ir norėtume, kad e, balsuotume dėl identiškų pakeitimų, kuriuos pateikė įvairios e, frakcijos ir reikėtų, kad Tai darytume po balsavimo dėl dešimtojo kompromiso. Tai siūlau dėl tokios priežasties, kadangi tai yra įvairių frakcijų pateikti pakeitimai, kadangi tais pakeitimais yra ginamos piliečių teisės. Tai yra pakeitimai, kuriais einama toliau negu kompromisinis e, pakeitimas. Manau, kad e, reikėtų mums dar kartą aiškiai pasisakyti už e, geresnę piliečių apsaugą šioje srityje. Man labai gaila, kad dabar tie dalykai iškylo po to, kai ponė Trautman at, puikiai atliko savo darbą. Tačiau man atrodo, kad e, vis dėlto viskas neturėtų baigtis tuo, kad mes e, apribotume piliečių teisės šioje srityje. Dėkuoju, ponas Alvaro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš remiuosi 145 straipsnio antra dalis vidaus teisių taisyklių. Liberalai galėtų palaikyti žaliųjų pasiūlymą, kad iš pradžių balsuotume dėl 5, 6, 9 pakeitimų prieš 10 kompromisą ir siūlome tai daryti todėl, kad yra dar kitas e, pasiūlymas. Mūsų frakcija nebe palaiko kompromisinio dešimto pakeitimo ir e, kuomet e, turime pirmiausiai balsuoti dėl tų pakeitimų, kuriais einama toliau ir be to mes pasisakome už piliečių teisų užtikrinimą. Pone Nibler. Kaip komiteto pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dabar nekalbu kaip komiteto pirmininkė, kalbu kaip pranešėja savo e, frakcijos vardu. Aš norėčiau, kad mes nepritartume tiems e, pasiūlymams pakeisti balsavimo tvarką. Manau, kad turime laikytis nustatytos balsavimo tvarkos. Pone Harms, aš nemanau, kad kas nors nori apriboti piliečių teisės dėl prieigos prie interneto. Mes turime laikytis kompromiso. Uh, Su Čekija, kaip ir vienakaujančia valstybė, jau senai diskutavome šituo klausimu ir visos politinės partijos aktyviai dalyvavo toje diskusijoje, todėl aš e, manau, kad nieko nereikia čia keisti ir daryti taip, kaip buvo anksčiau susitarta. Siūlau e, liberalų ir žaliųjų pasiūlymo nepriimti. Pone Trautman, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pastebėti, jog dėl e, balsavimo tvarkos pakeitimo, kaip kad buvo siūlyta, tai manau, kad e, jeigu jau tas kompromisas buvo įrašytas prieš frakcijų pakeitimus, tai Tai padaryta todėl, kad juo einama, įsiūlant einama toliau negu frakcijų pakeitimuose. Ir čia neapsiribojama vien tik tai prieiga prie interneto. Jisai apima ir kitus aspektus susijusius su e, vartotojų teisėmis. Aš taip pat norėčiau informuoti kolegas apie tai, kad e, Šitas pakeitimas yra susijęs su pirmoju straipsniu, tai yra sutaikymo e, sritimi, o e, frakcijų pateikti pakeitimai susijęs su aštuoniu straipsniu, tai yra susijęs su nacionaliniu reguliuotojų tikslais. Per visą dėrybų laiką siekiant to kompromiso aš puikiai sutariau su visomis e, frakcijomis ir dabar aš išklausiau tą nuomonę pareikšta vienos frakcijos, jog e, ta frakcija atsima savo parašą e, po kompromisu. Aš kaip pranešėja palaikau kompromisą, taip pat aš pasisakiau ir už 46 pakeitimą. Noriu pasakyti, jog e, esant tokioms sąlygoms kaip dabar, galbūt būtų išmintingiau parlamentui tarti savo žodį dėl balsavimo tvarkos, o ne pirmiausiai tarti žodį dėl paties sprendimo. Aš labai atvirai norėčiau pasakyti štai ką, nes mes turime išsiaiškinti, kokios bus pasiekmes, jeigu e, balsavimo tvarka bus pakeis, pakeista. Jeigu pakeisime tvarką ir, 46, e, ir balsuosime dėl 46 E, pakeitimo. Tai tuomet, ponė pirmininkė, aš norėčiau, kad būtų balsuojama ir dėl kompromiso, kadangi kompromisas siekia toliau negu 46 pakeitimas. Jeigu 46 pakeitimas nesurinks kvalifikuotos balsų daugumos, tuomet balsuosime dėl kompromisinio pakeitimo ir tuo būdu parlamentas parodys savo pasirinkimą. From... Dėkuoju. Išklausiau įvairių kalbėtojų argumentus, pasižymėjau tai, ką sakė pranešėja. Prieš balsavimą aš taip pat išklausiau įvairių tarnybų nuomonę šituo klausimu pagal 155 straipsnio antrą dalį mes galime priimti sprendimą dėl balsavimo tvarkos. Tai yra svarbus aspektas ne tik tai parlamentui, bet, bet jo svarba išeina ir už parlamento e, ribų. Mes e, daryt, turėtume daryti viską pagal procedūrą, kadangi kompromisinis pakeitimas buvo pateiktas e, ne pirmiausiai. Tai, e, ko gero, iš tikrųjų tai būtų papildomas argumentas, kad reikia keisti balsavimo tvarką. Dabar balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Ir už atitinka, balsuojame taip pat už atitinkamas 2, 5, 6 ir 9 e, pakeitimų dalis. Pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas ir aštuntas pakeitimai, vardinis balsavimas. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Bendra pozicija pakeista, patvirtinta. Kitas klausimas yra rekomendacija antram svarstymui dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos ir biuro El Kastilo pranešimas. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Pakeista bendra pozicija yra priimta. Pone Trautman. Pone pirmininkė, aš e, prašiau galimybės balsuoti ir dėl kompromisinio pakeitimo, kadangi kompromisinis pakeitimas toliau siekia negu 46 pakeitimas. Jūs e, to nepadarėte, tačiau nepakomentavote savo tokio sprendimo. Ir man labai gaila, kad taip e, įvyko ir kad nebuvo atsižvelgta į e, pranešėjos rekomendacijas dėl balsavimo. Aš norėčiau taip pat pasakyti, aiškindama šitą balsavimą, jog jeigu kompromiso viena ar kita dalis bus nepriimta, tuomet dėl viso paketo vyks e, taikinimo svarstymas. Dėkuoju poniai Trautman. Manau, kad parlamentas puikiai žino, kokios yra balsavimo pasiekmes, tačiau dėkoju, kad jas išaiškinote. Negalėjau mm, pakinomai balsuoti dėl to kompromiso, nes situacija buvo labai aiški. Dabar e, ponios Presiguelio Sakilė ar pranešimas dėl dažnių juostos judrėjam ryšiui. Direktyvos pasiūlymas, pirmas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Kas už visą pakeistą e, dokumentą, už prieš, susilaiko, priimta. Rezoliucijos, balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Kitas klausimas. Ponios Ulink pranešimas, vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris. Komiteto 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 20 pakeitimo. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko. Manau, kad reikės patikrinti elektroniškai, nes ne visi pakėlė rankas. Pradedame dėl 21 pakeitimo. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Jeigu norite, galime pastikrinti elektroniniu būdu. Pradedame dėl 36 pakeitimo. Priimta. 13 pakeitimas. ir 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pone Liuling norėtų pateikti žodinį pakeitimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš susitariau su ponu Kočiliovu, kuris buvo užimtumo komiteto vardu pranešėjas. Manau, kad šeštą straipsnį turime, į šeštą straipsnį turime įrašyti svarbę nuostatą. Jeigu valstybės narės teisės aktai nenumato e, priva, prievolės dėl, e, e, dėl socialinės rūpybos, tai tuomet turi būti numatytas mechanizmas, kuris apdraustų privaloma tvarka nepriklausomus laisvai samdomus darbuotojus. Tad būtent todėl mes manome, kad reikia įrašyti tą papildomą pastraipą. Ir aš esu susitarus su ponu Kočilovo šito klausimu. Ar būtų prieštaraujama tokiam pasiūlymui? Reikia, kad e, būtų 40 parlamento narių. Man atrodo, kad e, yra 40 parlamento narių pasisakančių prieš, todėl jūsų pakeitimas atmestas. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas dėl pirmos dalies dabar. Iš viso keturios dalis. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis 14 pakeitimo. Pradedame. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis. 14 pakeitimą pradedame. Baigiame. Priimta. Ketur, ketvirta dalis. 14 pakeitimą pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Jeigu norite, galime pasitikrinti elektroniškai. 42 pakeitimas pradedame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Labai nedidelė balsų persvara. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Pasitikrinsime elektroninį būdu. 16 pakeitimas. Pradedame. Visi jau balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Komisijos, balsuojame dėl viso komisijos paketo pasiūlymo, komiteto paketo pasiūlymo, vardinis balsavimas, sprendame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Teisėkuros uh, Rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, sprendame. Visi jau baigė balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname ponę Liuling. Dabar periname prie Estrelos pranešimo. Geresnės neiščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas. Pone Strela, žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau, kad uh, tarnyba žinotų, kad uh, lingvistinis variantas, kuris uh, yra teisingas šitams pakeitimams, yra portugališka versija. Ir dėl to norėčiau, kad būtų pakeista, kad 43 komisijos pakei, komiteto pakeitimas kad dėl jo būtų balsuojama prieš 83 pakeitimą dėl logikos tiesiog. Bet to norėčiau priminti, kad direktyva, kurią mes čia dabar tokiu būdu keisime, jau, jie jau 17 metų. Ir tikrai jau pasenus yra. Ir pakeistoji direktyva įsigalios tik tai ateinančios kadencijos pabaigoje. Taigi mes dabar priimam uh, kažką tai ateičiai, tolimai ateičiai, o ne rytojui. Ir ypač mes dabar priimam sprendimus, teisės aktus mūsų piliečių labui kad jiems suteiktumėm papirdomą priežastį ateiti balsuoti į Europos rinkimus birželio mėnesį. Na ir baigiu savo pasisakymą paprašydama paremti kolegas mano pranešimą. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė Liulink ponė pirmininkė. Na, dėl šio pranešimo tokie dalykai yra tokie, kokie yra. Yra 9, 90, 89 pakeitimai, tikrai chaotiškas dalykas. Ir tai, kaip čia viską pateikta, tikrai mes neturėsime normalios, objektyvios diskusijos su taryba ir su komisija. 89 pakeitimai visiškai vienas kitam prieštarauja ir dėl to siūlyčiau gražinti šį pranešimą į komitetą, nes, kaip pasakė ponė Strela, mes turime krūvą laiko. Mrs. Lulling, could you kindly confirm to me whether or not you make that request on behalf of your political group? Pone Liulink, ar čia jūsų prašymas formuluojamas frakcijos vardu? Taip, sako ponė Liulink. Aš niekada nepasisakau ne frakcijos vardu. Clear, so... Aš tik norėjau pasitikslinti, sako pirmininkė, todėl ir paklausiau, nes noriu žinoti, ką, kaip elgtis su jūsų prašymu. Na, kadangi tai yra e, frakcijos prašymas gražinti pranešimą į komitetą, taigi tai dėl to reikia tartis pirmiausia. Ar kas nors prieštarauja tokiam pasiūlymui, kas nors nori pasakyti? Ar yra tada kas nors norintis palaikyti šią poziciją? Tada balsuojame. Kas yra už tai, kad gražintumėm komitetui? Pone Estrela, mm, jūs dar norite pasisakyti kaip pranešėja, jūs, manau, jūs, manau, jau pasisakėte kaip pranešėja. Pone pirmininkė, tikrai čia neverta gražinti atgal šį pranešimą į komitetą nes šis pranešimas jau buvo aptartas su visomis frakcijomis ir jį tikrai dauguma palaiko šioje asamblėjoje ir komitete, ir komisijoje, ir taryboje. Aišku, yra nuomonių skirtumai. Deja, juk žinome, kad deja taryboje, pirmininkaujant Čekijai, buvo elgiamasi labai konservatoriškai dėl lyčių lygybės skatinimo. Todėl siūlau, kad ši asamblėje balsuotų už šį pasiūlymą, paremtų mano pranešimą, nes tokiu būdu tikrai mes turėtumėm daugiau galbūt argumentų e, mūsų piliečiams ateiti balsuoti į rinkimus. Pirminkė dėkoja pranešėjai. Taigi dabar balsuosime dėl ponios Liulink pranešimo frakcijos apie pavardų, dėl gražinimo į komitetą, kas už, kas prieš susilaiko. Hmm, manyčiau, kad pritarta, tačiau siūlyčiau pastikrinti elektroniniu būdu, jeigu neprieštaraujate. Gerai, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai pritarta. Grįžiname klausimą komitetui. The... Kitas punktas - balsuosime dėl ponio Štaner pranešimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Pirmasis pakeitimas - kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tada balsuojame dėl komisijos pasiūlymus pakeitimais - kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir e, dėl teisėkros rezoliucijos balsuosime vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir patvirtintas veikinu pranešėją. Kitas punktas – pranešimas Maldeikio. Pranešimas programa skirta ekonomikos gaivinimui, teikiant bendrijos finansinę paramą energetikos ryties projektams. Mm. Teikiu balsavimą pirmąjį bloką, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis blokas atkrenta. Tryliktas pakeitimas, vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas, vardinių balsavimų, balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Komisijos pasiūlymas vardinių balsavimų, balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tam, ponas Bögi, aš suprantu, kad jūs norite žodinį pakeitimą pasakyti dėl e, siekros rezoliucijos jums žodis. Ja, dank, äh, Frau... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labai trumpai mes e, kalbėjome su pranešėjų Maldeikiu. E, Ir turiu pasakyti, kad antrą, trečią ir penktą rezoliucijos straipsnius turime pritaikyti. Anglų kalbą norėčiau perskaityti e, pasiūlymą. Numato, kad į teisėkuros e, dokumentai turėtų būti susijęs pagal tai, kaip numato A punktas, o dėl trečio naikinim, to straipsnio panaikinimas ir penktasis straipsnis kviečia, kad teisėkuros procesas būtų baigtas po, progra, po, po to, kai jau suderinama dėl programų finansavimo. Case, Ačiū, manau, nėra prieštaraujančių, todėl įtraukime šios pakeitimus. O dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją Maldeikį. Tuomet karas pranešimą dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų. Ponas Bauman. Pone pirmininkė, Dėl šio pranešimo buvo labai ginčiamasi visose frakcijose ir norint, kad būtų balsuojama teisingai, norėčiau paprašyti suteikti man žodį dėl trečiosios konstatuojamosios dalies. Suteiksime jums žodį. One, number... Dabar atitinkama pirmojo bloko dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tuomet 19 pakeit... 90 pakeitimas vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tada 88 ir 93 identiški pakeitimai vardinių balsavimą balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Tuomet 81 pakeitimas, vardinį balsavimą, balsuoti pradedame. Balsavote, balsavimas baigtas. Nepritarta. Tada balsuojame dėl atitinkamos 89 pakeitimo dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ponas Bulman, jums žodis. Frau Präsidentin. Pone pirmininkė, mes labai skirtingai įsivaizduojame pagrindinio kapitalo reguliavimą ir 92 ir 91 pakeitimai tiksliau suformuluoja, kas yra pagrindinis kapitalas. Todėl norėčiau paprašyti pirmiausia balsuoti dėl šių pakeitimų, o tada dėl trečiosios konstatuojamosios dalies, tai yra 89 pakeitimo. Noriu paprašyti jūsų pritarti, kad um, 89 pakeitimui būtų balsuojama vardinio balsavimo būdu. If we can deal with the order first, uh, Mr. Karas is rapporteur. Na, tai ponas Karas, da, dėl darbo tvarkos, kaip pranešėjas. Aš taip pat norėjau pasisakyti. Debatuose pastebėjome, kad pakeitime atsižvelgiama į kompromisą, todėl norėčiau paprašyti laikytis tos balsavimo tvarkos, tačiau neturi nieko prieš prieš vardinį balsavimą. The... Yra prieštaraujančių tokiam siūlymui dėl vardinio balsavimo. Gerai, tada išsaugome tą tvarką, kokia buvo numatyta. Ir balsuojame. Dėl 86-87 buvo atsiimti, tada atitinkam 89 dalis, kas už. Atsiprašau, taip, taip, taip. Taigi vardinių balsavimų dėl 89 pakeitimo atitinkamos dalies. Ir visi balsavote. Balsavimas dabar baigtas. Patvirtinta. Devyniasdešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. 83 taip, kas sulaikė prie... Atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl komisijos pasiūlymų balsuojamas pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tuomet dėl rezoliucijos valdinių balsavimų balsuoti pradedame. So everybody voted. The vote is now closed. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. The next item is a vote on the report by Mr. Toliau, Hopenštet pranešimas dėl bendrijos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito. Pirmasis pakeitimo blokas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tada komisijos pasiūlymas, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Rezoliucijos projektas, vardinių balsam, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Toliau, Vaičiachovskis pranešimas dėl gyvūnų apsaugos jo žudant. Pranešėjas nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Du trumpi klausimai, tačiau labai svarbus. Pirmas. Mes pateikėme pakeitimų bloką, kurį pateikė Agri komitetas, 64 pakeitimas tame tarpe taip pat. Tačiau dėl šio pakeitimo turėtume balsuoti atskirai, todėl kad jame kalbama apie nacionalinių atskaitomybės centrų įsteigimą, kuris yra labai svarbus visam reglamentui. Buvo norinčių atsisakyti steigti tokį centrą, tačiau mano galva tai prieštarautų visai reglamento logikai, todėl norėčiau, kad dėl 64 pakeitimą būtų balsuojama atskirai. Antrasis klausimas. Atsižvelg, atkreipite dėmesį į 28 pakeitimą, kuriame kalbama apie labai emocinio pobūdžio klausimus susijusius su gyvūnų apsvaiginimu. Reikėtų nepalikti galimybės tiksliau pasakius nacionaliniu lygmeniu turėtų būti leista atlikti um, apeiginę gyvūnų medžioklę, juos apsvaiginant. Taigi, palikime. Dėl 85 pakeistimo um, komisija paprašė sutrumpinti gyvūnų transportavimo laiką nuo jų sugavimo vietos iki skerdyklos iki 24 valandų per parą. Uh, Tuo tarpu, jei balsuosime už, mes e, neparemsime komisijos e, reikalavimo sumažinti transportavimo laiką. Taigi balsuokime prieš. Ar kas, kas nors prieštaravo dėl siūlymo balsuoti dėl šiam ketvirto atskirų, atskirai ir panaikinti 17? Ar yra prieštaraujančių? Taip, matau, kad yra prieštaraujančių. Tuomet esame taip, kaip numatyta bloku. Ir balsuojame dėl komiteto, Žemės ūkio komiteto 69 pakeitimų. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Antras pakeitimas, vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Prieitarta 15 vardinį balsavimą. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 20. Vardinių balsavimų balsuoti pradedame dėl 20. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritar. 21 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 28 vardinį balsavimą. Balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. 37. Vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 50. Vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 51 vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 52 vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 70. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 81. Vardinį balsavimą balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. 87. Vardinį balsavimą balsuoti pradedame. 87. Balsavimas baigtas. Pritarta. 93. Vardinį balsavimą. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 122, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 119, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Šimtasis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta siūloma pasit pasitikslinti. Tuomet tikrinamės dėl šimto pakeitimo, pradedame balsuoti. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 99. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 101. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 123. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 102 už, prieš, susilaikė, atmesta. 120 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už. Gerai tikrinamės dėl 120 pakeitimo, pradedame elektroninį balsavimą dėl 120. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 121. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 1, 2, 4. Už. Prieš susilaikė atmesta. 103 už prieš susilaikė pritarta. 59 atkrenta, tuomet 104, kas už prieš susilaikė atmesta. 75 už prieš susilaikė pritarta. 76 už prieš susilaikė pritarta. Pirmoji 105 dalis atkrenta, tuomet periname prie atitinkamos kitos 105 dalies, kas už prieš susilaikė atmesta. 106 už prieš susilaikė atmesta. 77 už prieš susilaikė priimta. 107 už prieš susilaikė atmesta. 108 už prieš susilaikė atmesta. 109 už prieš susilaikė atmesta, 110 už, prieš susilaikė atmesta. 111 už, prieš susilaikė atmesta. 85 už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinsime dėl 85 pakeitimo, pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 125 atkrenta. Tada periname prie 113, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 už, prieš, susilaikė pritarta. 114 už prieš susilaikė atmesta. 115 už prieš susilaikė atmesta. 116 už prieš susilaikė atmesta. 117 ir 118 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tada trečiasis pakeitimas vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ir visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Tuomet balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Vardinį balsavimą balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu pranešėją. We have concluded. We have concluded the vote and we... Balsavimas jau yra baigtas. Dabar perėsime prie kito darbo atrakės punkto. Silva Peneda. Pranešimas dėl socialinės darbo atvarkės. Balsuojame dėl 14, 14 dalies. Ir steikiu žodį Bušilmečius dėl žodinio pakeitimo. Just, uh... Ačiū labai pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Atleiskite, kad paskutinį kartą Kreipiausi dėl 14 žodinio pakeitimo. Kolegos e, galbūt sutiks, kad e, nėra vertimo į kai kurias kalbas ir lingvistiniai skirtumai tam tikrai egzistuoja. Galbūt galėtume vietoj 14 pakeitimo pakeisti straipsniu, tai yra trečiasis 2009 metų kovo 11 dienos Europos parlamento rezoliucijos straipsnis. Noriu perskaityti keletą sakinių. Tai yra pastebi, kad kai kurios valstybės narės gali gauti naudos iš uh, analizių. Taip pat reikia numatyti tam tikras sąlygas socialiniai ir ekonominiai įtraukčiai. Taip pat stengtis numatyti tam tikras nuostatas dėl minimalaus atlyginimo, taip pat e, laikytis nacionalinių teisės aktų, kad e, visą darbo dieną dirbantys darbuotojai būtų tinkamai apsaugoti. Aš labai apgalėstau, kad tik dabar pateikiu šį e, žodinį pakeitimą, tačiau tikiuosi, kad parlamentas leis balsuoti dėl šio pakeitimo žodžių. Ačiū ir yra prieštaraujančiųjų. Anderson nori žodžio taip. Ačiū labai. Noriu paklausti dėl vertimo į švedų kalbą. 13 punktas ir 36 punktas. Čia e, yra kalbama apie minimum income ir į švedų kalbą verčiama kaip mažiausias ar minimalus uždarbis. Bent jau švedų kalboje turėtų būti kitas terminas, nes e, minimalios pajamos ir minimalus atlyginimas yra du skirtingi terminai. Uh, to... Gerai, patikrinsime ir pat, patikslinsime kalbinę versiją. Dabar dėl bušinmetijus, uh, o žodinio pakeitimo supratau, kad nėra prieštaravimų. Taip, tuomet uh, balsuojame dėl 14 dalies, tokiu būdu pakeisto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 36 dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Dabar dėl rezoliucijos pakeitimas balsavim balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau. Jean Lambert pranešimas iš darbo rinkos išstumtos menų aktyviai trauktis. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galima ir pasitikrinti, jeigu norite, kad būtumėm visiškai tikri. Tuomet elektroninis balsavimas dėl antro pakeitimo. Prašau pradėti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Taip ir sakiau, regis. Tuomet balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais, vardiniu balsavimu, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Išimties tvarka, kolegos. Tiems, kas laukia galimybės pasakyti dėl balsavimo motyvų, tikriausiai suprasti, kad yra labai jau vėlu, kad mes čia sėdime jau labai ilgai. Ir ypač vertėjai. Yra labai daug norinčių pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų ir mes tikrai nebaigsime net trečią valandą. Todėl priimus sprendimą, kaip jau yra buvę ne praeitįje, tos balsavimo motyvus padaryti, pasiaiškinimus nukelti į vakarą po uh, jau sesijos, po posėdžio. You, suspect... Gerai, vieną iš jūsų, vienam iš jūsų leisti, aš įsivaizduoju, kad tą patį norite pasakyti. Taip, pirmininkė, reglamentas jau akivaizdus. Uh, Po balsavimo kiekvienas parlamentaras turi teisę pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų. Nemažiau nei vieną, nedaugiau nei vieną minutę. Aš žinau, kad e, vertėjai čia ilgai sėdi ir kad jie tikrai negalės pavalgyti. Dėl Miguel Quadras pranešimo siūlyčiau, kad balsavimo motyvai būtų padaryti dabar greitai ir nedelsiant, kad greičiau neuždelstumėm. Taip, mes galvojame per šitą galimybę. Tačiau pamatėme, kad yra daug norinčių pasisakyti ir dėl to mums nepavyks. Dėl to po balsavimų, dėl balsavimų galėsite šį vakarę pasiaiškinti. Tikrai jau labai ilgai užtrukote ir suprantate, kaip aš vertinu jūsų pasisakymus po.